puslapį SBO istorijoje. Astanoje ES nori atlikti savo darbą ir prisimti įsipareigojimus. Ačiū. Ačiū. Kolegos diskusijos baigiamos balsuosime dėl rezoliucijos rytoj. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Augustindijas Demera pranešimas. 539-2001 reglamento pakeitimai, kalbant apie valstybės, kurių piliečiai turi turėti vizas e, vykstant į valstybės, valstybės narės. Norėčiau pasveikinti komisarę Malström. Labai džiugu, kad ji atvyko į mūsų vidurnakčio posėdį. Na ir iškart ir suteiksiu žodį pranešėjai, ponui Bonsiega. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarė. Norėčiau pasveikinti puikia kolegų komanda. 2001 metų reglamente yra numatytas trečiųjų valstybių sąrašas, kurių piliečiai privalo turėti vizą, kad galėtų įvykti Europos, įvykti Europos Sąjungą. Ir tų valstybių sąrašas, kurių piliečiai e, neturi gauti vizos. Yra siūlymas keisti šį reglamentą ir jo yra trys pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, Taivanį įtraukti į pozityvų sąrašą, taip pat kitas trečiasias valstybės San Vincentą, Makroneziją, Palau, ir kitas valstybės ir Šiaurės Marijanos salų situaciją peržiūrėti. Ten problemų nėra, nes iš principo tų salų piliečiai yra Europos, e, Junktinių Amerikos valstybių piliečiai. Na, o kalbant apie tų trečiųjų valstybių, kurias išvardėjau įtraukimą į pozityvų sąrašą, komisija nemato priežasčių panaikinti vizų reikalavimų, reikalavimų ir mes pritarėme. Dabar dėl Taivanio. Ši Azijos Azijoje esanti sala pasiekė demokratinių, socialinių pasiekimų, įvyko svarbus pokyčiai, demokratinės institucijos veikia nuo 96 metų, kuomet įvyko pirmieji prezidento rinkimai. Na ir vyriausybės vadovas yra prezidentas, kuris taivaniečių rengiam, renkamas ketveriems metams per visuotinius rinkimus. 113 narių e, dirba Juone, teisėkuros taryboje. Na ir tūkstantis maždaug dolerių tenka vienam gyventojui. Taigi tai yra vienas geresnių rezultatų pasaulyje. Nedarbo lygis 2010 e, metais buvo 5,2 procento. Na, šiais metais ekonominis augimas siekė 13 procentų per pirmąjį metų pusmetį buvo 12 milijardų dolerių perviršis. TVF duomenimis 2009 metais ekonominė prasme 25 vietą Taivanis užima pasaulyje. Na ir norėčiau Jums priminti, kad 1950 metais Taivanas buvo neturtingesnė valstybė negu Gana, Kongo demokratinė respublika, Uganda. Iki 1960 metų ši valstybė daugiausia gamino e, žemės ūkio produktus, daugiau negu kad Kenija arba Libanas, o dabar 97 procentai yra pramonės, e, gaminės pramonės produktai. Uh, Migracijos, migracija siekia 0,95 e, procento, taigi nelegalios imigracijos galimybės iš Taivanio yra faktiškai nulinės. Europos komisijos duomenimis nuo 2006-2008 metų tik tai 45 nelegalūs imigrantai įvyko į ES. Na ir dėl kelionės dokumentų norėčiau pasakyti, kad taivaniečių elektroniniuose pasuose yra visi reikalingi reikalavimai ir atitinka civilinės aviacijos organizacijos reikalavimus. Yra taivaniečių gyvenančių užsienyje, kuriems e, turi būti išduodamas leidimas e, sugrįžti į Taivanį ir mes siūlome panašų reikalavimą įvažiavimui ir į Europos Sąjungą. Taivanis panaikino vizas visoms ES valstybėms narėms, išskyrus Kiprą, Bulgariją ir Rumuniją, tačiau teigia, kad situacija pasikeis iki lapkričio 11 dienos, tai yra ryto, rydienos. Na ir tai yra svarbus įsipareigojimas, kuris oficialiai buvo e, pristatytas tarybai, tarybai pirinkančiai valstybei, komisijai ir parlamentui ir taip pat e, nuolatinėms tų valstybių atstovybėms. Dėl šios priežasties, ponė pirmininkė, ir taip pat kitų priežasčių, kurias minėjau. Aš manau, kad mes turime panaikinti vizas Taivanio piliečiams. Ta padarė Junktinė karalystė ir Airija praeitais metais. Ačiū. Yes, Now, Mr... Labai ačiū dabar ponas Kovačiavas, kalbės užsienio reikalų komiteto vardu. Dė, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisariai. Aš noriu pasakyti, kad politinis klimatas tarp Kinijos ir Taivano yra pozityvus, egzistuoja tiesioginiai skrydžiai tarp šių dviejų teritorijų, yra pasirašyta bendro, ekonominio bendradarbiavimo e, sutartis. Taip pat matome, kad prekybos mainai vyksta E, Taivano valdysena pajamos prilyksta Japonijos ir Pietų Korejos. Mūsų komitetas remia pono Dies Demeiro pranešimą dėl vizų reikalavimų panaikinimo Taivanui. Mes e, tikimės, kad e, įsigaliu, prieš įsigaliuojant šiai priemoniai Taivanas panaikins vizų reikalavimus visoms 27 valstybėms narėms. Mes manome, kad e, šie visi sustarimai e, neturi jokios įtakos sustarimus dėl teritorijų pagal tarptautinę teisę. Dėkuoju dabar žodis komisijos nariai Melstrom, kad išklausytume jos poziciją. Dėkuoju pirmininkė, gerbėmėjai nariai, pasiūlymas E, perkelti į pozityvų vizų sąrašą yra patvirtintas komisijos, tas buvo padaryta Liepos 5 šiais metais, kaip žinia, Taivanas yra gerai įsivysiusi, stabili ekonomika, e, ji tenkina visus e, teisinius ir techninius reikalavimus. Žinome, kad komisija atlieka periodinius vizų sąrašų sąrašus, kad taikomos tam tikros sąlygos, kaip nelegali migracija, viešoji politika, saugumas, abipusiškumas, regioninė sanglauda ir ir ES išorės ryšiai. Mums reikia sustiprinti e, regioninį nuoseklumą su Pietričių Azija, kitos šalis kaip Hongkongas, Makao, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras. E, ne, turi laikytis vizų reika, ne, reikalavimo. E, Ir tai neturėtų įtakoti Taivano Kinijos e, santykių, kurie šiaip jau gerėja, o to įrodymas yra tiesioginiai e, skrydžiai, ekonominiai ryšiai tarp šių dviejų teritorijų. Jungtinė karalystė, e, Pietų Koreja, Naujoji Zelandija jau panaikino vizų reikalavimus Taivanui ir Kanada ketina tą padaryti artimiausių laikų. Aišku, e, turime čia taikyti abipusiškumo principą. Taivanas laipsniškai panaikino vizų reikalavimus didžiai e, daliai valstybių narių ir įsipareigojo visiškai visiems piliečiams panaikinti vizų reikalavimų. Taigi e, Kipro, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai nuo rytojaus galės keliauti į Taivaną be vizų. Reikia dar pasakyti, kad Taivanas prailgins leistiną buvimo šalyje laikotarpį iki 90 dienų, kai bus panaikintas vizų režimas. E, taip pat mes ketiname Marijano salas išbraukti iš neigiamos, neigiamos sąrašo. Vizų laisvė liberalizavimas yra puikus būdas suartinant e, žmonės, studentus, mokslininkus, eilinius žmonės, verslo bendruomenę ir kitus Manau, kad šis sprendimas yra labai svarbus ir mes jį tuoj patvirtinsime. Kaip žinia, dirbama pagal bendro sprendimo procedūrą. Noriu pasakyti, kad tarybos nariai jau išreiškė platų pritarimą šiam kaip e, pasiūlymui, kaip suprantu, ir taip pat dėkoju pranešėjui ponui Diezdemeirai ir šešėliniams pranešėjams. Suprantu, kad parlamentas taip pat labai remia šią iniciatyvą ir dėl jos balsuos rytoj. E, pateiktas vienas pakeitimas E, komisijos pasiūlymui tiek taryboje, tiek parlamente dėl 60 e, tūkstančių Taivano piliečių, kurie gyvena kitur. Valstybės narės taryboje galvoja, kad šiems žmonėms, e, kadangi reikia iš ankstinio reikalo leidimo, kad važiuotų į Taivaną, jie taip pat turėtų e, paklusti panašiems reikalavimams įvažiuodami į Europos Sąjungą. Dar norėčiau padėkoti pranešėjų, šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir manau, kad e, vizų režimo panaikinimas e, dar pagerins jau puikius santykius tarp ES ir Taivano, ypač tokiuose srityse kaip turizmas ir panašiai. Labai Jums ačiū. You, Ačiū gerbimo komisijos narė, dabar žodis Papa Nikolau, dvi minutės, jis kalbės EPP vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus tuos, kurie prisidėjo prie šio pranešimo, kuris iš tiesų yra puikus dokumentas. Vizų panaikinimas Taivano piliečiams jau yra žingsnis teisinga kryptimi. Mums pavyko įveikti teisinę kliūtį. Tai yra e, Taivanas e, nėra pripažįstamas visų ES valstybių narių. O dabar dėl abipusiškumo principo ir ES piliečiams nebereikės vizų, kad patektų kad jie galėtų patekti į Taivano teritoriją. Tai pasakytina apie visų 27 valstybių narių piliečius. Mums pavyko išvengti ir neigiamo poveikio mūsų santykiams su Kinijos liaudės Respublika. Pirminkė, norėčiau bendro pobūdžio pastabą išsakyti. Visai neseniai matėme, kaip e, dar kartą pasireiškė teroristai iš Graikijos ir Jemeno atsiustis prokstantis paketai pateko Europos Sąjungą. Ir dabar suprantame, kad grėsmė saugumui ateina iš visų krypčių, iš visų pasaulio pusių. Todėl visai suvok, suprantama, kad ES piliečiai išgirdę kalbant, kad trečiųjų šalių piliečiai galės lengviau patekti į ES teritoriją, pažiūrėjau, Taivano piliečiai ir kitų šalių piliečiai, pradeda uh, E, būkštauti dėl e, savo pačių saugumo. Todėl kiekvieną kartą priimdami tokio pobūdžio sprendimus turėtume atsižvelgti į visus įmanomus parametrus. Turime paaiškinti žmonėms, kad turime reikalingus mechanizmus apsaugoti jų saugumui. Tik tada mes galėsime priimti gerus sprendimus. E, turime reikalingas priemonės keistis duomenimis ir informacija, mes žinome, kaip visas problemas galima sureguliuoti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad toks sprendimas priimtas, tačiau jokių būdų tai negali sukelti grėsmės mūsų piliečių saugumui. Hvala lepa, spoštovani. Fažun, dvi minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė, kolegos, komisijos narė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Jis atliko puikų darbą. E, tai e, bus, manau, didelis pasiekimas. Aš neseniai iš Taivano pati sugrįžau ir matau, kad ten yra pasirašyta daugybė bendradarbiavimo sutarčių su ES. Visos 27 ES valstybės narės prisėda prie Taivano ekonomikos daugiausiai iš kitų užsienio valstybių. Uh, Pagal e, prognozes ekonomikos augimas turi siekti 9 procentų šiais metais, o nedarbo lygis yra tik 6 procentai. Tai pagerys santykius su ES, padidės investicijos, išauks mobilumas, ypač jaunimo ir studentų. Kaip girdėjome, Taivanui didžiausia rizika kelia Kinija. Tačiau pastaraisiais metais santykiai šiek tiek sušvelnėjo, ypač ekonomikos rytyje. Bendrai kalbant, Taivanas tarptautinėje arenoje nėra pripažįstamas. Tačiau mes galime jau dabar važiuoti į Taivaną be vizų, bent jau 24 valstybių narių nariai. Bulgarija, Rumunija ir Kipras taip pat yra įtrauktus į sąrašą dėl vizų, vizų režimo panaikinimo. Mes galėtume pasistengti, kad tai iš tiesų įvyktų nes ta valstybė parodė, kad ji yra susidorosi su visomis teisės problemomis. Nėra prekybos žmonėmis, nėra neteisėtos prekybos ir panašiai. Europos Sąjunga pastaraisiais metais panaikino vizas penkioms Balkanų valstybėms. Šią savaitę priimtas labai svarbus dėl Bosnijos ir Sagovinos ir Albanijos sprendimas. Tai yra nepaprastai reikšminga, nes tos šalis turi suvokti, kad jų laukia Europos perspektyva. Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė žmogaus teisė ir aš manau, kad tai yra vienintelis būdas mums žengti į ateitį. Taivanas nekelia jokios rizikos ES. Todėl, gerbiami kolegos, aš kreipiuosi jūs, kad jūs balsuotumėte už tai, jog būtų panaikintos vizos Taivanui ir kad žmonės iš ten galėtų laisvai važinėti. O... Labai ačiū. Dabar ponė Vikstrom. Irgi dvi minutės. Labai ačiū ponė pirmininkė. Šiandien mes. E, ta, kalbame apie trečiųjų šalių piliečius, kurie neretai e, anksčiau būdavo e, įtartinai vertinami pervažiuodami per ES sieną. Dabar matome, kad e, tie sąrašai turi būti peržiūrėti ir e, mes turime įvertinti padėtį kiekvienoje valstybėje narėje atskirai. E, Mes matėme, kad jau panaikinti vizų reikalavimai Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos reikalavimams. Ir dabar pamažu mes jau galėsime balsuoti ir už vizų panaikinimą Taivano žmonėms. Aš norėčiau pasakyti, gerbiamas pirmininkė, kad tas procesas yra labai svarbus demokratėjimui, institucijų reformos, dinamiška pilietinė visuomenė ir pagarbos žmonių laisvėms ir teisėms sustiprinimas leidžia sustiprinti viso regiono, visos valstybės stabilumą ir e, politinę ramybę. Todėl mes manome, kad ir kitos regiono valstybės turėtų susilaukti tokio paties sprendimo, vizų panaikinimo ir tai sukurtų tam tikrą regiono vienybę. Taivanas jokių būdų nekelia grėsmės ES ir vizų reikalavimo panaikinimas atneš naudos priekybos santykiams su ES ir leis sukurti geresnį bendradarbiavimą kultūros ir mokslų, mokslo bendradarbiavimo srityje. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų gyvenimo sričių. Daug metų Taivano politikams iškildavo sunkumo atvažiuoti į Europą, net jeigu jie norėdavo atvykti kaip privatus asmenys, nes jie bijojo, kad ES valstybėse narėse jie gali e, susiremti su e, kokiais nors Kinijos e, politinių konfliktų kurstytojais. Manau, kad tai dabar jau baigėsi ir mes galėsime tokiu būdu tik palengvinti ir pagerinti politinius santykius tarp ES ir Taivano politikų. Tai leis pagilinti ir bendradarbiavimą Taivano ir kitų tarptautinių organizacijų skirtingais lygmenimis. Čia pasiektas ir ideologinis pasiekimas. Europa E, atsiveria, ji įtraukia į savo glėbį daugiau valstybių, atveria duris daugiau valstybių. Taivanas padarė tai atsipirks mums visomis prasmėmis bus geresnis bendradarbiavimo klimatas, atsiras daugiau saugumo ir jaukumo jausmo. Todėl, ponė pirmininkė, aš e, sveikinu, kad mes prieartėjome prie tokio svarbaus sprendimo e, šiame, šioje salėje. Minute. Ačiū, Čalsas Tanokas, vieną minutę. Pone komisarė, jūs save vadinate gera Taivanio bičiule, drauge. Na, aš esu įsitraukęs į draugystės būrelį su Taivaniu parlamente. Ir džiaugiamės, kad Taivanio piliečiai greitai galės įvykti į Šengeno zoną be vizų Kitaip tariant, vizų režimas bus liberalizuotas Taivanui. Ma, mano valstybė ir Airija, kurios yra už Šengeno ribų, Taivano piliečiams suteikė prieš pusantrų metų bevizį važiavimą. Ir turiu, galiu saugiai pasakyti, kad mūsų patirtis Didžiojo Britanijoje ypatingai skatinant turizmą, verslo keliones, rodo, kad tas sprendimas buvo teisingas. Taivanas yra klestinti, moderni demokratija, kuri puoselė tas pačias vertybės, žmogaus teisės, taika, e, klėstėjimas regione ir mes galime tik tai gauti naudos iš artimesnių verslo ryšių su tai, Taivaniu, kadangi ekonomika smarkiai auga ir, au, uža, ir gauna vis daugiau e, stiprybės ir tai yra tam tikras tramplynas mūsų investicijoms. Taivanio universitetų studentai renkasi ES, Junktinės Amerikos valstijas, taigi tokie mainai irgi yra labai svarbus įvairiomis prasmėmis. Tai yra puikus ženklas, rodantis, kad mes remiame ir es, rodome solidarumą Taivaniui. Ir džiaugiamės, kad e, radome pragmatiškų sprendimų, kai išlaisvinome šią valstybę nuo Kinijos. Ačiū, ponas e, Borgezijo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui, kuris pasinaudojo savo kompetenciją labai išmintingai. Jis užtikrino, patikino, kad laisvas Taivanio žmonių judėjimas nesukels problemų ES. Na, aš nesu taip jau šimtų procentų įsitikinęs, turint omenyje, kas buvo padarytas tokiamis valstybėmis kaip Bosnija, Hercegovina, Albanija, kur irgi manoma, kad gal reiktų e, panaikinti vizas, taip pat ir Turkijai. Na, aš nemanau, kad komisija ir parlamentas tinkamai atliko savo darbą siekiant užtikrinti ES piliečiams saugumą. Taigi šią progą aš norėčiau pasveikinti e, pranešimą. Esu įsitikinęs, kad e, jis bus e, priimtas balsavime rytoj. Tačiau turime nepamiršti, ką tai reiškė ištisus dešimtmečius. Tai buvo laisvės vėliava ir turime nepamiršti, kad e, tai ta vieta, kur buvo kovojama už laisvės principus. Na ir aš manau, kad turėtumėme daryti aiškų skirtumą čia ir aš sveikinu mes sveikiname Taivanio piliečius atvykstančius į Italijos šiaurę taipogi, Tai yra labai naudingi, aukštų kvalifikacijas turintis žmonės, e, puikiai pritampantis Italijoje, jie puikiai integruojasi į Europos visuomenę. Taivanas, priešingai nei kitos valstybės, neeksportuoja prastos kokybės produktų į Europą, kurie netitinka socialinių standartų, žmogaus teisų standartų. Yra gerbiamos mažumų teisės, etinės teisės Taivane. Taigi sveiki atvykę taivaniečiai į ES ir Italijos šiaurę. Ačiū. Kovač. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš manau, kad galime saugiai pasakyti, kad visų sistema yra veiksminga priemonė, kadangi per šią sistemą galima užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ES ir taip pat užkirsti kelią nelegaliam buvimui ES. Na ir reikia nuspręsti, kurias valstybės įtraukti į pozityvų, kurias į negatyvų sąrašą, bet tam reikia išanalizuoti situaciją atskirai kiekvienos valstybės. Turime išanalizuoti viešosios tvarkos padėtį, turime apsvarstyti kitas sąlygas ir taip pat abipusiškumo principą tam, kad mechanizmas pasiteisintų. Į pozityvų sąrašą šalis gali būti įtraukiamos tik tuomet, jeigu tenkina visus kriterijus. Na ir Taivane. Taivano atžvilgių dar yra trys ES valstybės narės, kurioms taikomas e, vizų režimas e, atvykimui į Taivaną. Taivanį. Mums reikia pakoreguoti sąrašą ir e, panašu, kad valstybės narės teikia pasiūlymus komisijai tai yra politinis klausimas, tai nėra kažkokia tai kalėdinė dovanėlė, kurią suteikiame Taivanui ir kitoms valstybėms, kur panaikiname vizas. Turime gauti garantijų prieš naikinant viz, vizų režimą. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponė Genš. Én is üdvözölni szeretném azt, hogy a parlament napirendjére tűzte a... Norėčiau pasidžiaugti vizų režimo panaikinimu, pasidžiaugti, kad tai bus suteikta Taivano piliečiams, tai mūsų ilgalaikės skolos atlyginimas. Taivanas yra komercinės partneris ES, o mūsų kiti komerciniai partneriai jau seniai naudojasi bevizių režimu. Taivanas yra labai svarbus mūsų komercinis partneris, ketvirtas pagal svarbą Azijoje komerciniai mūsų santykiai ir toliau turėtų aukti ir mes esame tikri, kad e, suintensyvės bendradarbiavimas kultūros, mokslinių tyrimų plėtros srityje ir kad vizų režimo panaikinimas gali prisidėti prie šių sričių tolesnės plėtotės. Tikimės, kad mūsų partneriai e, panaikins vizų reikalavimus visoms valstybėms narėms, trims valstybėms narėms dar tebe taikomas vizų reikalavimas, bet e, jie turbūt greitai galės keliauti be vizų. Taivanas tapo labai turtinga šalimi, o pradžia buvo gana kukli. Neegzistuoja migracijos spaudimo iš Taivano ir manau, kad mes galime tikėtis tik tai gerų dalykų. Nemanau, kad nematau nei Obermeier, nei ponios Flašikova Benova. Jeigu ne, tai tada pereitsime prie e, spontaniškų pasisakymų procedūros. Ir matau, kad nori pasakyti ponė Andrikinė. Dėkuoju, ponas pirmininkė komisarė. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė pranešiai e, ponas Dėsdemeira ir Kovačia. Taivanas yra išsivysiušis šalis, kurioje egzistuoja aukšti techniniai, ekonomikos standartai, jis užtikrina taip pat saugumą, e, geras procedūras pasienyje. Taigi siūlau e, žengti į priekį ir užtikrinti bevizį režimą Taivanui, kurį jau turėjome suteikti seniai. E, Taivanas yra ir PPO narė, egzistuoja e, bendra muitų teritorija. Taivanas e, yra tarptautinės e, civilinės aviacijos organizacijos narys, taip pat Junktinių tautų klimato kaitos konvencijos narys. Taivanas yra svarbus ES partneris Rytų Azijos regione. Mūsų ryšiai turėtų tik labiau plėtotis ateityje ir tai yra naudinga abiems šalims. Mes e, turime tikėtis, kad mūsų santykiai suaktyvės. Vienas iš pozityvių poslinkių, apie kuriuos turime galvoti, tai yra kur kas išsamesnis, platesnis prekybos režimas negu kad dabar jau pasiraš, pasirašytas labai svarbus e, prekybos susitarimas, o bevizis režimas yra nepaprastai svarbus elementas gilinant ryšius tarp ES ir Taivano. Labai ačiū. Ponas Ensijų, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Norėčiau pradžioje pasveikinti poną Diezdemerą parengus pranešimą. Nebejoju, kad pranešimas vienbalsiai bus patvirtintas. Aš sveikinu tą mintį, kad komisija laikosi abipusiškumo principo santykiuose su trečiosiomis valstybėmis. Taivanis gaus naudos iš vizų panaikinimo, kaip piliečiai galės laisvai įvažiuoti į ES ir Ši valstybė taip pat panaikins vizas Rumunijos, Bulgarijos ir Kipro piliečiams. Junktinės Amerikos valstijos atsisakė panaikinti vizas Rumunijos piliečiams ir numatė mokestį už vizas ES turėtų suvaidinti aktyvesnį vaidmenį, propaguojant apipusiškumo principą, įtraukiant visas valstybės narės, kadangi vizų klausimai yra ES kompetencija ir ES komisija čia turėtų pasinaudoti galimybę. Ponas Virgalskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, kaip matote, salėje vyroja konsensusas Ir jeigu pranešimas nebus vienbalsiai patvirtintas, tai tikrai bus didelė dauguma balsų patvirtintas iš visų politinių frakcijų. Aš nenorėčiau kartoti to, ką sakė pranešėjas, ką sakė ponia komisarė. Žinoma, Taivanas tenkina visus kriterijus ir politinius, ir ekonominius tam, kad bendradarbiavimas sustiprėtų ir kad vizos būtų panaikintos. Aš manau, kad mums reikia, kad tai nutiktų, nes Taivanas yra puikus pavyzdys, kaip liberali demokratija yra įmanoma bet kokioj kultūriniai aplinkoj. Tie pokyčiai, kurie įvyko Taivane, buvo sėkmingi ir mes turėtumėme paremti tuos pokyčius. Šalia ekonominių argumentų yra ir kiti dalykai, ką sakė ponas Borgecijo. Yra politiniai aspektai. Visi suvokėme, kiek tai yra svarbu ir kodėl reiktų paremti Taivano bičiulius. Ačiū. Ponas Lahar. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi Taivanas bus įtrauktas į pozityvų sąrašą, ar tai reiškia, kad Taivano žmonės galės laisvai įvažiuoti ES be vizų. Aš labai džiaugiuosi už tuos žmonės. Tačiau politika yra pirmiausia kompromisų pagrindų daroma. Taigi mes mainais norime, kad Taivanas atvertų e, sienas ir panaikintų vizas visos ES valstybėms narėms, kol kas to nėra. Taivanas kol kas tik tai išsakė ketinimą tą padaryti iki metų pabaigos. Aš tikiuosi, kad tas ketinimas galiausiai taps e, realybė, taps pozityvių įvykių, apie tai kalbėjo ir ponas pranešėjas. Na ir tikimės, kad Taivanis įspręstas problemas ir visi ES piliečiai galės laisvai įvažiuoti į Taivanį be vizų. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti komisarę apibendinti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui už tą ir, ir, ir padėkoti visiems už didelę paramą tam, kad būtų e, Taivanas įtrauktas į pozityvų par, sąrašą. Ir galiu patikėti, pasakyti parlamentarams, kad tai laikomės labai griežtos metodikos ir prieš įtraukdami šalį į pozityvų sąrašą visuomet tikriname, ar visi kriterijai yra tenkinami. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ankstesnis kalbėtojas. Būtent rytoj bus panaikintos vizos likusioms valstybėms nuo rydienos, e, bevizis režimas įsigalios ir toms trims valstybėms narėms. Taigi apipusiškumo principas egzistuoja ir aš tikiuosi, kad rytoj balsavimuose bus didžiulė parama išsakyta šiam siūlymui. Na ir tikime, mes labai džiaugiamės ir tikimės dar geresnių santykių tarp Taivano žmonių ir ES piliečių. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau, dėkoju kolegos už puikias diskusijas. Much, Labai dėkuoju Jums, ponė komisijos narė, o dabar pranešėjas ponas Dies Demera. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti padėkodamas Jums visiems už paramą. Sulaukiau jos iš visų frakcijų, iš visų kolegų, kurie atstovauja šioms frakcijoms. Man iš tikrųjų tenka didžiulė garbė pristatyti šį pranešimą parlamente. Dėkuoju Jums už paramą mano darbui. Tačiau asmo, kuris iš tikrųjų yra atsakingas už tai, yra komisijos narė Melmstrom ir jos parama, energija, jos puikios komandos parama reiškia, kad mes visi galėjome tiek daug pasiekti šio klausimu. Iš tikrųjų, dabar mes tarsi vykdome teisingumą. Pirmininkė, dar norėčiau pasakyti, kad sveikinu ir Taivano žmonės. Noriu pasveikinti Taivano valdžios institucijas ir, žinoma, sveikinu puikia Taivano diplomatų komanda, kuri veikia visame pasaulyje ir pirmiausia Briuselėje. Dėkuoju pirmininkė. Labai ačiū, ponė Diostemira. Diskusijos baigiamos, o dėl šio klausimo pranešimo balsuosime.